Labas vakaras. Norėčiau su visais pasisveikinti ir paprašyti susėsti į savo vietas. Netrukus pradėsime balsavimą. Bet prieš tai norėčiau suteikti žodį poniai Koracijai Bild. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti jūsų, kaip vyksta parlamento uh, tyrimas dėl ponios